Rozpoczynamy głosowania. Kopi... Taigi, pradėkime balsavimą. Pirmasis klausimas, dėl kurio reikėtų balsuoti, tai yra Intfeld pranešimas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai paprašyti jūsų pasiklausyti, ką tik mes išklausėme Afrikos Sąjungos komisijos vadovo kalbos, įspūdingo pasisakymo. Aš norėčiau paprašyti